Ponios ir ponai. Gerbiami kolegos, Atsižvelgiant į migracijos rautus, mes pergyvename istorinį išbandymą ir galėsime įveikti tik veikdami kartu ir parodydami solidarumą iš es pasaulio. Todėl mes balsuosime dėl pasiūlymo perkelti 120 tūkstančių pabėgėlių. Humanitarnė krizė gali būti išspręsta tik tuo met, jeigu mes turėsime menyje šios problemos išornį matmenį. Situacija Sirijoje ir ypač kaiminėse Sirijos valstybėse kiekvieną dieną blogėja. Uh, dėl to vis daugiau žmonių e, patraukia pavojingų kelių link Europos. Mes žinome, kad konfliktas Sirijoje jau perina į penktuosius metus ir politinio sprendimo vis dar nesimato. Smurtas pasaraisiais mėnesiais auga, žmonės bėga, baimindavėsi dėl savo gyvybių, aišku, jie praranda galimybės išgyventi namuose. Per daugiau kaip pusė e, to šalies gyventojų gyvena absoliučiame skurde skurde, baisiame skurde. Apie 4 milijonai Sirijos piliečių, kurie Jordanijoje, Libane, Turkijoje surado prieglopsti ir stengiasi išgyventi didžiulio tų priimančių tautų dosnumo dėka, ypač Jordanijoje ir Libane, yra pasiektos absoliučios ribos, kiek tos valstybės gali susitvarkyti su tokiais rautais. Tad mes dabar galvojame, kaip padėti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Mm Junktinių tautų pabėgėlių komisaras šią savaitę yra padaręs pareiškimą ir aišku, kad Mes irgi turime padėti ir 14 gruodį buvo sudarytas mandat fondas, kad būtų galima suformuoti pagrindinės prielaidas, teikti pagalbą pabėgėlės vietoje ir taip pat um, suteikti, valstybę, pag, uh, suteikti pagalbą atitinkamos valstybėms. Ir ponia Magarinė um, mm, priminė mums, kad per 4 milijardus eurų turi būti panaudota per šį e, fondą. Iki dabar 41 milijonas yra išmokėtas iš Europos Sąjungos biudžeto, tik tai 5 milijonai. Aišku, tai buvo panaudota padedant ir Italijai bei Vengrijai. Graikijai ir praeitą savaitę gavom prašymą, kad būtų imtas nedėlsiamų veiksmų tam, kad likusius pinigus būtų galima irgi išmokėti. fordere die Kommission auf, alle verfügbaren Mittel aus. Tad kreipiuosi į komisiją, kad ji pasirūpintų, jog visi pinigai, kurie yra numatyti ES biudžete pagalbai, būtų suteikti Libanui, Jordanijai, Sirijai, Turkijai, kad visi tie pinigai e, būtų e, suteikti. Jeigu to nepadarysime, problemų bus dar daugiau, nei jų yra dabar. Bet to mūsų reputacija nuo to priklauso. Um, jie nulems tai, ar tikrai tie pinigai, kurie yra numatyti padėti toms, toms valstybėms, bus tikrai suteikti. Tad, jeigu bus neįlinė Europos vadovų taryba, kreipiuosi ją, kad e, ji pasirūpintų, kad viskas būtų padaryta, kad šie pinigai būtų išmokėti nedelsant. Herr Weber.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 Tai yra nepaprasta politinė situacija. Europa susidurė su milžiniškais iššūkiais, todėl surengėme šią ypatingą sesiją, kurią rėmė mano frakcija. Turime pasiūsti labai aišku signalą, kad Europa gali vykdyti savo įsipareigojimus. ES institucijos turi duoti rezultatus. Mes turime parodyti solidarumą ES ir už jos ribų. EPP remia jūsų poziciją visapusiškai. Mes turime tai parodyti išorės pasaulio. Iš savo frakcijos vardu aš noriu pasakyti, kad tai yra tik pirmas žingsnis, mes turime padaryti daug daugiau, mes turime spręsti tą daugybę problemų, tai yra ir saugios sienos su trečiosiomis valstybėmis, ir saugus grįžimas namo. Visa tai yra bendro paketo dalis ir tai bus visapusiškas Europos atsakas. Papa noriu parodyti, kad Europa yra pasirengusi ir kad mes padedame tiem žmonėms. Kita Pitela. Panas Pitela. Ir brevemente il gruppo socialista. Labai trumpai, pirmininkė, socialistų frakcija yra visiškai įsitikinusi, kad parlamentas šiandien pasiūs galingą signalą, solidarumo signalą, e, signalą, kad mums tai rūpi, kad rūpi ne vien pabėgėliai, Kai kurie iš jų yra čia, yra čia ir Europos piliečių. Ir mes remiame pirmininkę jūsų raštą, mes remiame jo dvasę, mes suprantame, kad tai yra svarbu. Mit der deutschen Übersetzung? Yes. Panašu, yra kažkokių problemų su vertimu į vokiečių kalbą. Bitten, je parle en français, que la cabine allemande peut... Tarsiu porą žodžių prancūziškai, gal galėtų uh, vokiečių vertėjai išversti man jos. Ačiū, viskas dabar veikia. Taigi, ponia Pitela, prašom. Pirmininkė, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mes pritarėme jūsų rašto dvasiai, kreipimus į komisiją ir tarybą, kad šie pinigai būtų nedelsiant suteikti, kad jos būtų galima iš karto panaudoti, padėti pabėgėliams Libane, kitose valstybėse. E, aš kalbu savo frakcijos vardu ir tariu Jums labai ačiū. Ačiū visiems savanoriams, e, visoms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios tiek daug dirba šioje srityje su meile, su aistra, su tikrai didžiulė kvalifikacija, rodydami dosnumą ir dvasingumą. Žodis ponui Ferhofštatui, prašau. Ačiū už Jūsų palaikymą šūksnis. Visų pirma, norėčiau padėkoti už šią iniciatyvą. Vakar, kai vyko diskusija su ponu Timermansu, jau buvo iškilti šį klausimai susiję su finansavimo trūkumu iš ES pusės. Tad tikrai galime pilnai palaikyti šią iniciatyvą ir tiesą pasakius, nesuprantu vieno dalyko. Jeigu ES yra numačiusi tam tikrą kiekį milijardų, kurio, kurie turėtų būti skirti finansavimui, ir įvyksta tokia krizė ir vos keletas milijonų yra pervedama. Tad tikrai palaikome šią iniciatyvą ir tikiuosi, kad visi kolegos, na, galbūt su keletu išimčių palaikys šią iniciatyvą. Ačiū. Piteris Lamertas, prašau. Pone Pone pirmininkė, aš visų pirma norėčiau pasakyti, kad reikėtų gerbti kad tuos kolegas, kurie nori pasisakyti. Ir taip pat norėjau išreikšti paramą pasiūlymui. Taigi, a, dėl darbo tvarkos leiskite man pasisakyti. Ir darbo tvarkos klausimas yra toks, kad, ponė pirmininkė, mes pat, šiandien patvirtiname tekstą, skubų tekstą Ir aš noriu pasakyti, kad jeigu taryba turėtų pa, iš esmės pakeisti šitą tekstą, iš esmės pakeisti komisijos pasiūlymą, tai aš norė, noriu, reikalauju, kad ir šitas parlamentas būtų gerbiamas, kad su parlamentu būtų konsultuojamasi. Tai yra dėl darbo tvarkos ir visų pirma, aš prašau jūs išklausyti prieš padedant šaukti. Ačiū. Vielen Dank, Herr Lamberts. Dėkoju, ponė Lambertsai. Dabar žodis ponai Foksui, prašau. Gerbiamas pirmininkė, šiek tiek anksčiau kalbėjote, kad turime padėti tiems, kuriems reikia labiausiai, labiausiai reikia pagalbos. Ir mes tikrai galime tam pritarti. Tačiau manau, kad vargu ar tie, kurie sugeba patys savo kojomis nuo Sirijos sienų ateiti iki ES tikrai yra nepajėgų savimi pasirūpinti. Tad mano frakcija balsuos prieš šį pasiūlymą, nes mes nemanome, kad e, jeigu atversime ES duris tiems, kurie patys gali atsirasti prie mūsų sienų, yra tinkamiausias būdas jiems padėti. Ir kalbant apie ES ir apie tai, kad, kaip jūs sakėte, ji verčia priimti e, žmonės į savo šalis, mums yra neprimtina. Dėkoju. Ponas Kilijotis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes nemanome, kad kalbant apie tokią didžiulę humanitarinę krizę įmamasi pakankamai veiksmų. ES ir jos institucijos turi bandyti atstatyti taiką regione, kuriame vyksta karas. Na ir kalbant apie tai, jog valstybės narės uždaro savo sienas, panašu, kad jos net nemato, kokia didžiulė humanitarinė krizė vyksta. Tad mes palaikome šią iniciatyvą. Man atrodo, kad nuo žodžių reikia pereiti prie realių darbų, reikia padėti tiem žmonėms, kuriems reikia pagalbos, o valstybės narės tokias kaip Italija, Graikija ir Vengrija taip pat nusipelna mūsų paramos. Ir man atrodo, kad mums reikėtų dar intensyvesnių veiksmų. Reikėtų tokio holistinio uh, visą aprepenčio požiūrio ir bandymo suvaldyti šią pabėgėlių problemą Europoje. Ačiū. Ponas Faradžas, prašau. Gerbiamas pirmininkė Šulcai. Junktinių tautų vyriausias pabėgėlių reikalų komisaras teigia, kad yra 59 milijonai perkeltųjų asmenų pasaulyje šiandieną. Na ir kalbant apie balsavimą dėl šios rezoliucijos šiandieną, manau, kad mes uh, pasiūstume žinę, kad esame pasirengę priimti neribotų skaičių žmonių. O tai yra ir politiškai, ir fiziškai neįmanoma, ir galbūt būtų geriau ir protingiau apsvarstyti 51 metų Ženevos konvencija ir tikro pabėgėlio apibriešti. Tai yra asmo arba asmenis, kurie dėl savo religijos, politinių įsitikinimo ar lytinės orientacijos e, yra persekiojami. Ir jeigu mes, kaip valstybės narės, taikytume tokį, tokią apibriežtį ir padėtume tikriems pabėgėliams, manau, kad mus palaikytų ir mūsų visuomenė. Na ir jeigu milijonams, nesuskaičiuojamiems milijonams pabėgėlių atversime duris, manau, tai bus tikras biblinis egzodas. Ir manau, kad tik dar labiau prisidėsime prie nelegalių žmonių gabentojų gaunamo pelno. Ačiū. Žodis panoje Borelį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. FDD neturi bendros vieningos nuomonės šiuo klausimu. Tad Italijos delegacija norėtų išsakyti savo alternatyvę poziciją. Taip, mes palaikome jūsų prašymą ir tai darome be jokių išlygų. Mes esame įsitikinę, kad Europa turi būti Europa ir kad mes negalime leisti žemynui susiskaldyti kilus e, tokiai nelaimiai. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju, ponė Barelį. Tikrai labai svarbus jūsų indėlis. Dabar žodis ponai Vlimskiui. Gerbiamas pirmininkė. Turiu pasakyti, kad jūs išsakėte savo nuomonę, kreipėtės į mūsų, į parlamento narius. Na ir man atrodo, kad būtų buvę labai protinga suorganizuoti išsamesnės diskusijas šiuo svarbiu darbo tvarkės klausimu. Nes dabar atsidurime tokioje situacijoje, kai kalbame apie tikrai svarbius dalykus, Ir iš, iš esmės tarsi leidžiama mums pasakyti, tačiau neturime galimybės išsakyti išsamių nuomonių. Ir tikrai tai pakertamas, pakertami pamatai demokratiškumui, jeigu neturime galimybės tinkamai, nuosekliai, ramiai išdiskutuoti tokių svarbių klausimų. Aš manau, kad kalbant apie Europos parlamento orumą, reikia jį išlaikyti ir kalbant apie tokius svarbus, svarbius sprendimus, visų pirma reikėtų suorganizuoti išsames diskusijas, o ne priiminėti skubius sprendimus. Ir čia atseit vykstančios diskusijos iš ties net nėra diskusijos. Manau, kad tai e, pakerta mūsų orumą, solidarumą ir taip, skubi situacija yra susidariusi, kalbame apie pabėgėlių paskirstimą ES ir žinau, kad Europos parlamento e, narių nemažai yra besipriešinančių tokiam sprendimui. Bet to tai yra susijęs su valstybių narių suverenumo klausimu. Na ir šiandien ketiname balsuoti. Suprantu, kad norime padėti žmonėms, tačiau visų pirma reikėtų bandyti padėti tiems žmonėms jų kilmės šalise. Nes mūsų visuomenė tikrai nėra pasiruošusi tam, kas laukia. Dėkoju. Vielen Dank. Labai ačiū. Dėkuoju. Danke. Labai dėkuoju. Pone Ferhofstat, už jūsų pastabą. Ponas Timirmans prašė žodžio. Thank you, Mr. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad sudėkite man žodį. Pasaulis susiduria su pabėgėlių krize ponas Ferač yra visiškai teisus, tai išsakęs pabėgėlių krizė, kuri liks su mumis ilgus metus ir ateityje. Reikia susidoroti su dabartinė krize, jeigu norime išspręsti kitas struktūrinės krizės. Šiandien, kaip europiečiams, mums kyla iššūkiai politinių lygmenių, humanitarinių lygmenių, ir aš netgi sakyčiau moralės lygmenių. Ar mes gebame priimti sprendimą, kuris yra realistiškas, kuris atitinka teisinės prievolės, bet visų svarbiausia, kuris atitinka mūsų dvasę. Noriu pasakyti, šiandien, atstovaudamas Europos komisiją, kad mes esame dėkingi Europos parlamentui už supratimą, už tai, kad parlamentas supranta klausimo svarbą. Mes esame dėkingi Europos parlamento pirmininkui už tai, kad jis valdo klausimus ir suteikia galimybę balsuoti šiandien. Taigi abi institucijos, vadovaujant Europos parlamentui, gali pasakyti valstybėms narėms ir tarybai, kad veikti reikia dabar veikianti dabar yra mūsų humanitarnis principas. Mes neskatiname atidaryti visas sienas, bet mes skatiname išlikti ištikimiems savo dvasiai ir nesakyti žmonėms, kurie bėgo nuo karo persiekėjimų, nesakyti jiems, kad atsitraukit nuo Europos krantų. Reikia veikti dabar ir aš tikrai lenkiu galvą prieš parlamentą už tai, kad jūs prisimėte politinę atsakomybę